Hey. So, going to start and resume. Kolegos, pradedame darbą. Pirmasis papietinio posėdžio punktas. Reikia daugiau kavos išgerti. Bendros diskusijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 2000 nuo 23 iki 28 darbo tvarkės punktų. Man pasisekė, nes aš esu praneš nuomonius referentas tais klausimais ir noriu trumpai pakomentuoti tuos biudžeto įvykdymo patvirtinimus. Turime parengti, pareikšti savo nuomonę dėl Envi Klimasonti. Tai E, direktoratų bei penkių agentūrų biudžeto įvykdymą EMA, EK, ECDC ir EFSOS. Kalba eina apie 2018 metų biudžetą, nes biudžeto įvykdymo patvirtinimas vyksta praėjus dviems metams. Ir noriu uh, aptarti keletą mano galva svarbių dalykų. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad audito rūmai 2018 sąskaitas visų ES agentūrų patvirtino mano minėtų agentūrų, sąskaitos buvo tvarkomos patikimai ir į tai reikia atsižvelgti. Nuolatos e, prašoma, mes prašome, kad tos agentūros, kurias prižiūrima, dirbtų e, kiek įmanoma bendriau, bendradarbiautų ir taip e, našiau panaudotų es mokesčių mokėtojų pinigus. Ir ši žinia pasiekė e, tuos, ką turi pasiekti ir e, toks požiūris jau duoda vaisių. Kelios agentūros dirba, pavyzdžiui, antimikrobinio atsparumo srityje, kitos e, bandymų su gyvūnais klausimų. Kalbant apie agentūrų darbą, reikia pabrėžti, kad e, užduotis joms nuolatos auga, tačiau biudžetas, jų biudžetas nėra didinamas. Ir dėl to joms tenka uh, nu, atsisakyti kai kurios veiklos. Ir tai, žinoma, čia žvelgiu prieštaravimą tarp užduočių, kurias jiems patikime ir uh, reikalingų lėšų stygiaus nes paskui tenka kovoti dėl lėšų ir toks mūšis ir laukia dėl 2010 biudžeto. Dabar apie agentūras siūlau patvirtinti visų agentūrų biudžeto įgyvendinimą 2018 metų. Komisija. Kalbant apie komisiją, norėčiau mm, pakalbėti atskirai apie klimato reikalų direktoratą. Ir atkreipti jūsų dėmesį į vieną nerimą keliantį klausimą. Ir esu pasirengęs išklausyti klimato direktorato atstovų pasisakymo dėl DS sistemų galimos keliamos rizikos. Čia kalba eina apie rezervą, kuris numatytas nuo 2010-ųjų ir skirtas spręsti informatikos ir saugumo problemų sprendimui. Šioje srityje panašu, kad situacija ten dar nėra tenkinanti. Už kelių dienų bus e, žaliojo kurso susitarimo pristatymas. Sužinosime, kuriuo keliu turėtume eiti, kaip reformuoti anglies CO2 rinką Tai svarbi Europos politikos dalis, negalime rizikuoti ir leisti, kad tokia svarbi sritis, e, to, tokia svarbi rinkos dalis e, būtų nesaugi informacijos technologijų požiūrių. Todėl svarbu, kad klimato direktoratas pateiktų reikalingus pasiūlymus. Kiti svarbus aspektai, kurie mus neramina. Tai ataskaitų teikimas apie klimato klausimų integravimą. Tai svarbu mąstant apie ateitį, ne tik kalbame apie praeitį, bet praeities nepakysiu, o ateitį galima koreguoti. Ataskaitų teikimas apie klimato klausimų integravimą turi būti pakankamai tikslus. Ataskaitos turi būti pakankamai tikslios, kad galėtume suvokti, kas keičiasi ir kas ne. Šiandien dar to nėra. Europos parlamentas e, dirba su biudžeto komitetu Atsiprašau, e, mūsų komitetas dirba su biudžeto komitetu, e, taip pat gyvendina e, Paryžiaus susitarimą ir visus kitus politinius susitarimus siek, siekdamas užtikrinti reikalingą finansavimą klimato sričiai. Bet būtina turėti galimybę labai tiksliai ir nuodugniai išnagrinėti šią sritį. Todėl būtina, kad komisija mums e, patiktų dokumentus, kurio pagrų pagrindų mūsų komitetas, vad, biudžeto kontrolės, kiti komitetai, atsakingi parlamento komitetai galėtų įvertinti, e, ar, ar tie veiksmai atitinka klimato, e, Paryčiaus klimato sustarimą ar ne. Pavyzdžiui, bio, galime čia paminėti bioįvairovę, akcentavome, kad stinga finansavimo ir šio ryto balsavimas taip pat tai atskleidė. Taigi, tai du man, atro, mano galva, svarbus dalykai, nes negalime leisti, kad anglijas ir kad CO2 rinka nebūtų ap, aps, saugi informacijos technologijų požiūrių. Taip pat mums būtina tiksli informacija, ataskaitos. E, tai būtina ir siūlau patvirtinti visų biudžeto, institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir dabar žodis šešėlinėms pranešėjams pradėsime nuo Stanislavo Polčiako EVP. Dėkui, pane predsedo, za. Ačiū, pana pirmininkė, už suteiktą žodį. Galiu pritarti tik jūsų nuomonėje. Pritariu pasiūlymui patvirtinti komisijos um, biudžeto vykdymą. Tai sritie, už kurią mes esame atsakingi. O kalbant apie tas penkias agentūras, tai turime pasakyti, esame patenkinti tuo, kaip komisija panaudojo finansinius išteklius. Nepaisant to, galima, aišku, pasistengti ir geriau. Ir aš norėčiau apie tai šiek tiek išsamiau pakalbėti, kalbant apie NV generalinį direktoratą. <clears throat> Vykdant live programą vėlavo mokėjimai ir vėlavimo apimtis buvo didesni, didesnis nei 2017 metais. apie LIFE programą reikia pasakyti, kad padėtis yra pakankamai įtempta, tai e, priklauso nuo programos gyvendinimo organizavimo ir e, dalį kalties taip pat turėtų prisimti ir generalinio direktorato vadovybė. Klimato generalinis direktoratas, aš iškai pritariu jūsų mintims dėl Santė generalinio direktorato. Čia reikėtų teigiamai įvertinti aplinkybę susijusi su to, kad klaidų lygis nepasiekia <clears throat> nustatytą vertę. Klaidų lygis netgi nevertinamas kaip reikš, reikšmingas. Tai reiškia, kad lėšos buvo išnaudotos didesnė dalimi nei 98 procentai kita vertus atliekant mokėjimus, santykinės direktoratas ne visuomet laiku lėšas pervesdavo. Čia staciją reikėtų pagerinti, kalbant apie agentūras, kurias reikėtų paminėti šioje diskusijoje dėl biudžeto vykdymo patvirtimo, kalbant apie aplinkosaugos agentūrą. Ši agentūra atlieka <clears throat> vaidmenį, kuris svarbus visai e, Europai ir ES vardu vykdo bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Administracinė agentūros taryba konstatavo, kad agentūrai finansinių lėšų nepakanka, todėl agentūra negali laiku reaguoti į svarbiausius įvykius. <clears throat> negali tinkamai prisitaikyti prie naujausių politinių sprendimų ir įvykių. Aš pasisakau už tai, kad šiai agentūrai numatytos finansinės lėšos būtų padintos. Iš tiesų reikėtų tą padaryti visoms agentūroms, nes joms priskiriama vis daugiau įvairių užduočių, o lėšų toms užduotims atlikti skiriama tiek pat. sveikatos apsaugos agentūra ir vaistų. Ši agentūra persikėlė į Amsterdamą. 2018 metais tas kraustimas įvyko ir turiu pabrėžti, kad e, šis persikėlimas turėjo įtakos agentūros veiklai. Paisant to, e, agentūra gerai su to susidarojo, nors ir nebuvo galima visų darbo vietų užpildyti, kadangi kai kurie agentūros darbuotojai na, nenorėjo kraustytis į Amsterdamą. Dar pratęsiant mintį dėl vaisto agentūros, tai žinoma, reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, nepriklausomumą jos veikloje, būtinybę remtis mokslininkų išvadomis, tas pasakytina apie visas agentūras ir aš pateiksiu čia savo ruoštų kelis pakeitimų pasiūlymus. Tačiau bendrai vertinant viskai pritariu Jums, pirmininkė, mes turėtume tiek agentūrų visų penkerių, tiek ir komisijos biudžeto vykdymą patvirtinti socialistų ir demokratų frakcijos vadu, ponė Bėnova. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiu slovakiškai. Socialistų demokratų frakcijos vardu Noriu pasakyti, kad šių penkių agentūrų e, veiklos veiksmingumas mus tenkina, biudžeto lėšos buvo administruojamos tinkamai ir stropiai, kalbant apie administracinę naštą ir darbo krūvį agentūrų darbuotojų. Tai reikia pažymėti, kad agentūroms kiekvienais metais priskiriamos naujos funkcijos, tačiau biudžete jų tai neatsispindi. Taigi mes turėtume daugiau dėmesio skirti šių agentūrų kūriamai pridedamai vertį, jų veiklą vertindami. Agentūros e, teikia paramą ES institucijoms, ieškant tinkamų sprendimų ir jos atsakingos už es politinių tikslų įgyvendinimą. Todėl būtina tinkamai pristatyti visuomenį į veiklą ir aš pasakyčiau, kad 2018 metais būtent e, socialiniai žiniasklaidai šios agentūros skiria daugiau dėmesio, jų veikla būtent socialinė žiniasklaidoje buvo e, tapo labiau atspindima, aš manau, kad tai yra sveikintinas dalykas, o čia ateityje mes pasakysim už tai, kad būtų užtikintas didesnis agentūrų veiklos skaidrumas. Tiek aš asmeniškai, tiek mano frakcija pabrėžiame, kad visos agentūros galėjo mm, <clears throat> e, užtikrinti lyčių lygybę. Kai kuriuose iš agentūrų dirba netgi daugiau vyrų nei moterų, taigi turėtume pasvarstyti ir apie galimybę daugiau vyriškos lyties darbuotojų samdyti kai kuriuose agentūrose. Džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į mano pastarai kartą pateiktą pasiūlymą aplinkos agentūrai padidinti finansavimą. Tokiu būdu buvo sukurta daugiau darbo vietų. Manau, kad ateitie reikėtų elgtis panašiai ir kitų agentūrų atžvilgių. Skaitant nuomonės, tampa aišku, kad uh, kaip ir jūs pirmininkė kalbėjote ir kiti kolegos minėjo, galime už 2016 metus uh, patvirtinti tiek komisijos, tiek penkių, penkių agentūrų biudžeto vykdymą. New no speaker for the Greens, Hutabarus. Dear Chair, dear colleagues, um, thanks for the draft. Žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū už nuomonę. Kolegos sakė, kad reikėtų suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą, kadangi iš tikrųjų agentūra PAMS atliko mm, tinkamą darbą ir mokesčių mokėtojų pinigai nebuvo išvaistyti. Mes teiksime tam tikrų pakeitimų. Aš norėčiau keletą minčių tokių išsakytų ir dabar. Uh, Komisija 20 procentų tikslas dėl klimato priemonių integravimo nebuvo įvykdytas kol kas, taigi aš norėčiau išgirsti informaciją, kaip bus užtikrinta, kad šis tikslas bus įvykdytas ateityje, ypač atsižvelgiant į tai, kad norėsime tą tikslą padidinti tam, kad įveiktume mūsų laukiančius iššūkius. Tad norėčiau išgirsti iš Europos komisijos, kokia bus strategija taikoma, kad būtų pasiekta tokio tikslo. Taip pat Norėsiu perėti uh, e, trumpai prie konkrečių agentūrų. Panas Hansen iš Eka kalbėjo vakar ir jis mums pristatė agentūros užduotis. Kalbėjo apie tai, kad jie turi dabar atlikti daug daugiau patikrinimų ir, ką man atrodo, uh, prisima didžiulį, didžiulį atsakomybę už darbuotojų saugą ir jų situacija yra pakankamai sudėtinga. Aišku, e, tai agentūra finansuojama iš įnašų, tad niekad nežinai, kiek galiausiai per metus gausi įnašų. Tad labai sunku ir atitinkamai planuoti žmogiškosius išteklius. Ir man atrodo, kad vertėtų pagalvoti apie tai, Ar nereikėtų kai konkretaus biudžeto numatyti ir kad įnašai keliautų per ES kanalus, kad būtų daugiau prognozuojamumo. Toliau, reikalavimai nevykdantis pareiškėjai, man atrodo, turėtų privalėti mokyti didesnį įnašą, nes iš <laughs> realiai dėl jų darbas yra sunkesnis. Nes jeigu visi laikytųsi reikalavimų, tai agentūrai nebūtų taip sunku nereikėtų visų spragų e, tikrinti. Tėlasas, e, kalbėdama su rinkėjais, išgirdau daug susirūpinimo neval maisto saugos ir FSA, man atrodo, e, tenka milžiniška atsakomybė užtikrinti, kad mūsų maistas būtų saugus. Todėl reikėtų, kad jie atliktų nepriklausomą įvertinimą. Ir buvo paminėtas dviejų metų laikotarpis, kuri, kurio nėra visgi laikomas, yra 25 procentai finansinė riba, tai jeigu finansavimas iš pramonės, kuris yra mažesnis nei 25 procentai pajamų, vis dar yra esi laikomas e, nepriklausomų ekspertų. Man atrodo, kad nereikėtų vadovautis tokiu principu. Uh, Pavyzdžiui, mes turėjome Pavyzdžiui, dėl um, genų, ge, genetinių klausimų buvo, pavyzdžiui, pakankamai sudėtinga situacija, kuomet sėdintys ekspertai salėje turėjo finansinių ryšių su pramonė. Daliau dėl EMA. Mm, jiem tenka visa breksito našta, kas jau buvo paminėta. Taip pat. Jiems tenka ir didžiulis uždavinys, kadangi tenka e, kovoti su kompanijomis, kurios turi stiprų finansinį užnugarį, sakykime, Dėl klinikinių duom, tyrimų duomenų paskelbimo tą informaciją turime jau metai laiko. Ta klausimą farmacijos kompanija sako, tai yra privatus duomenys ir mes neprivalome perduoti tų duomenų. Tai jie visą laiką turi kreiptis į teismus, išsireikalauti, kad tie duomenys būtų vis tik tai jiem perduoti. Tai reikia daugiau komisijos palaikymo. Dėl ACDC mane ir labai neramina tai, kad Dėl 96 procentų valdybos narių nėra pateiktos deklaracijos dėl interesų konflikto. Aš nežinau, kodėl taip sudėtinga padaryti tai. Man atrodo, to reikalavimo turi būti laikomasi, turi būti tai e, užtikrinta. Dėl, dėl aplinkos agentūros. E, uh, o pranešė dėl tvarios aplinkos turi būti pamatuojami ir uh, apčiopiami tikslai. Ir, na, aš galiu pati pasakyti, kad per kalėdų atostogas turėsiu skirti kokias 3-4 dienas išanalizuoti visą informaciją interneto svetainėje dėl to, ką jie daro, nes informacijos yra nepaprastai daug ir jų užduotis dėl duomenų surinkimo, įvertinimo, aiškinimosi, kokia yra aplinkos situacija. Darbo apimtis tik auks, nes su žaliuoju kursu, aišku, jie turės vaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį. Ir jam reikės tvaraus finansavimo ne tik tai 2020 metais, bet taip pat ir kitoje daugiametėje finansinėje programai. Ir direktorius sakė, kad jam jau buvo pasakyta, kad jie turėtų galvoti apie tai, kad bus apkarpomas jų personalas. Tai aš neįsivaizduoju, kaip jie galės atlikti savo darbą tinkamai, kaip turės mažiau žmonių, bet daugiau užduočių. Man atrodo, visi šio komiteto nariai turi reikalauti, kad šiai agentūrai būtų garantuotas tvarus biudžetas. Mielai bendrabiausiu toliau su jumis, rengiant ir pakeitimus ir formuojant galutinę nuomonę. Ačiū. Other... Ačiū. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Suteiksiu žodį komisijai tada. Gal klimatas, envis, anti tokia atsitiktinė tvarka. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Yeah iš klimato kaitos direktorato e, norėčiau padėkoti Jums už pasiūlymą e, patvirtinti biudžeto įvykdymą dėl komisijos ir atitinkamo agentūrų darbo. Dabar dėl to, ką Jūs pasakėte, jeigu mes norime um, CO2 rinkos mums labai svarbi yra apivartinio taršos leidimų sistema, ypač galvant apie 80 maždaug milijo, milijardų eurų ir tai, kad CO2 kaina auga nuo keliarių, kelių eurų prieš kelius, kelius metus, dabar 25 eurų. Tai iš esmės viskas veikia daugmaž kaip bankas ar kaip akcijų e, rinka. Sistema yra nepaprastai sudėtinga. Uh, Galėčiau Jums labai ilgai pasakoti, kaip mes bandome sistemą suvaldyti, ją tobulinti kasdien, kasmet. Buvo atliktas auditas vidaus audito tarnybos, veiksmų e, planas buvo gyvendintas ir turėjome atlikti naują rizikos įvertinimą, ką turėjome padaryti 18 pabaigoje šių metų pradžioj pagal naujasius standartus ir išvados buvo, kad dėja sistema visgi dar netitinka į IT saugumo standartų. Dėl kompiuterinės įrangos iššūkių, kad būtų pereita mm, saugių, saugyklų Luksemburgė, vis dar iš tiek išlieka tam tikrų problemų dėl žmogiškojo faktorio, sakykime, ir panašiai mes tengiame išspręsti tos lasmus. Tai yra vienintelė tokia kritinė sistema, kurią mes valdome ir su didžiais ir kitomis tarnybomis komisija mes dirbame ir, ir stengiamės valyti tą sistemą, tą įrankį. Uh, kuris yra nepaprastai svarbus visai komisijai, nes iš esmės tai taip pat ir mm, gaunamos lėšos tai, ir paskui tai panaudojama kaip ES lėšos, kurios reikalingos kitose sritise. Mes turime investuoti į veiklą, kuri susijusi su klimato kaita, inovacijomis, jeigu mes norime paversti Europą klimato atžvilgių neutralią visuomenę e, iki 50 metų tai negali būti tokių išlygų toliau taikomų kaip e, bendrai visą sistemą. Reikia galvoti apie kažkokius tai galbūt modulius, kažkokius variantus. Kol kas aš negaliu skleisti tikslesnės informacijos, bet mes žinome, kiek tos išlygos yra svarbios ir mes galvojame, ar 2019 e, metų metinės veiklos ataskaitos kontekste reikėtų palikti tai ar ne. Uh, nesvarstome dar tai ir mes tikrai pranešime jums, kai tik tai uh, bus nuspręsta, ką daryti, bet klausimas yra išties labai rimtas. Dabar dėl klimato klausimų integravimo į kitas rytis, labai sveikiname tai, kad buvo patvirtintas pakeitimas dėl 10 milijonų e, life biudžetui. Mes tikrai sveikiname tokį pakeitimą 20 metų biudžetui, nes tai bus mums labai naudinga mes galėsime, aišku, panaudoti tai labai atidžiai ir pasverstai, mm, rengiantis žaliajam kursui dėl visų klimato klausimų, kam rengiasi komisija. Dabar bendro tokio integravimo, aš nežinau, reikia kartuoti skaičius, dėl daugiametės finansinės programos dabar yra 19,7 mm, procento. Tai 0,3 procento yra iki nepasiektas tokia dalimi 20 procentų tikslas, visgi tai buvo tokia pr pirmą kartą bandoma veikla, bet galvojame, kad kitoje daugiametinėje finansinėje programoje turėtume pasiekti 25 ar net didesnį mm, tikslą. Reikės, aišku, griežtesnių stebėjimo, monitoringo priemonių. Mane asmeniškai stebina tai, kad nėra detalios detalės, lentelės, kuri galėtų detaliai pateikti jums visą informaciją dėl to, kiek mūsų išlaidos atsispindi klimato dimencija, bet aš esu tikras, kad mes galėsime savo generaliniam direktorate parengti jums kažką tai tokio po šio posėdžio. Dabar dėl žaliojo atsiskaitimo atsiskaitimo ataskaitų, tai tikrai mes pozityviai vertiname, nes čia būtų ir aplinkos, ir sveikatos, žemės ūkio, transporto ir visos kitos dimensijos, ne vien tik tai klimato kaita. Ir mes labai mielai šią koncepciją toliau išplėtotumėm dirbdami kartu su jumis. Tai gal tiek būtų iš klimato kaitos generalinio direktorato pusės. Didžiausia. Renkingi direktoratas, ačiū pirmininkė. Kalbėsiu nebekartodama tų klausimų, kuriuos aptarė Rūdį, kalbėdamas klimato direktorato vardu. E, paminėsiu LIFE programą. Ja puikiai žinote ir už ją atsakingi abi mūsų direktoratai e, - aplinkosaugos ir klimato Mes atsakingi už tvarių programų įgyvendinimą vietoje. Noriu sureaguoti jūsų komentarą dėl kai kurių e, mokėjimų vėlavimo. Tai nereiškia, kad programa neveikia. Tai reiškia, kad yra kliūčių, e, kad kai kurie naudos gavėjai sulaukia mokėjimų vėliau. Tačiau jei įsigilinsite į situaciją, pamatysite, kad mokėjimai vėlavo daugiausia 2, 3 ar 4 dienas ir reikia taip pat atsižvelgti, kokiame etape yra live programos projektai. Reikia remtis ankstesniu live reglamentu. Mes paveldėjome tuos projektus, o nuo 2018 mūsų direktoratas turėjo labai daug uždu, užduočių skirdamas e, darbuotojus į ESMA agentūrą, kuri atsakinga už LIFE programos projektų įgyvendinimą. Iš tikrųjų, pro, problemų buvo čia turime statistinius duomenys apie 2019 ir galiu jūs informuoti, kad padėtis yra daug geresnė ir dabar vėl, ir, ir tais metais vėlavo mokėjimų, mokėjimai vėlavo tik 3 procentais atveju, o ne 8 procentais kaip tais minėtais metais. Bandome užbaigti senasias programas, imtis veiksmų vietoje ir per EASMą pradedame daugiau uh, platesnės apriepties projektų, draugė su integruotais projektais, kurie, e, kuriuose dalyvauja daugybė šalių. Noriu pasidžiaugti jūsų pastabomis apie, Euro, apie Europos aplinkosaugos agentūrą. Tai labai daug dirbanti pro, agentūra. Ji teikia ataskaitas apie klimato programas jums ir komisijai ir padeda priimti reikalingus sprendimus dėl daugybės aplinkos saugos ir klimato politikos klausimų. Todėl tikrai sveikiname komiteto pastangas skirti papildomai išteklių agentūrų 2020 biudžete ir galiu Jūs patikinti, kad jie bus panaudoti žaliojo kurso susitarimui įgyvendinti. Ir, ir čia ir klimato direktoratai, ir e, aplinkos saugos bei visi kiti dirba tam, kad tai būtų įgyvendinta. Ir toliau Europos cheminių medžiagų agentūros klausimas. Dėl jos netvarumo, kadangi ta programa finansuoja save iš e, rinkliavos jos finansavimas yra netvarus. Kiekvieną kartą, kai agentūrai patikimos naujos užduotis, mes siekiame įtikinti tarnybas ir visą sistemą, kad, kad išgyvename e, biudžeto apkarpimo laikus, kad negalime didinti darbuotojų skaičiaus ir išteklių, bet bandome kiek įmanoma skirti agentūrams papildomai lėšų ir taip paremtų jų darbą. Ačiū. Thank you, DG Santé. Ačiū toliau sveikatos direktoratas. Ačiū. Noriu padėkoti už parengtas nuomonės. E, taip pat ir dėl decentralizuoto agentūrų biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Kalbant apie maisto saugumo užtikrinimo programas padarėme viską, kad gyvendintume tų programų biudžetą, kad tai būtų padaryta tinkamai, o atsakydamas į vėlavusius mokėjimus maisto saugumo programoms, ėmėmės reikalingų priemonių 2019-aisiais, kad mokėjimai vyktų pagal grafiką ir pasiektume gerų rezultatų šiais metais. Toliau agentūros. Uh, už kurias atsakingas e, Sante direktoratas, e, maisto saugos agentūra, e, narkotikų ir vaistų stebėsinos centros bei cheminio medžiago agentūra. Mes sėkmingai dirbame su tomis agentūromis, darome viską, kas reikalinga. Džiaugiamės, kad audito rūmai nusprendė, kad to, tų trijų agentūros sąskaitos buvo tvarkomos patikimai. Uh, Ir mes toliau su jomis dirbsime ir sieksime, e, turi, naudodami mums, joms patikėtus išteklius, pasiekti maksimalaus rezultato. Pirmininkas, ačiū. Kiti žingsniai. E, pakeitimų teikimo data, jei norėsite juos teikti iki gruodžio 10.11 val. ryto, o balsavimas Senvi komitete vyks gruodžio 20-ąją, 21-ąją. E, kontrolės komitete, kontrolės komitete 19 vasario ir paskui plenarnėme posėdėje. Ačiū komisijos atstovams už pasisakymus. Um, I will start with the next point and then uh, I'm going to leave. Perėsime prie kito klausimo ir atsiprašau, kad turėsiu išėti, Sebdens pavaiduos mane. E, Europos žalesnių miestų metai 2021. Žodis Kristel Šaldemozai. Er Ačiū. Praeitoje kadencijoje šiame komitete siekime paremti NVO iniciatyvą, kad būtų paskelbti Europos žalesnių miestų metai. Vėl norime kelti šį klausimą NV komitete, kad komisija, norime, kad komisija paremtų šią nevyriausybinio organizacijų iniciatyvą. Kodėl tai svarbu paskelbti Europos žalesnių miestų metus. Tai susijęs su aplinkosauginėmis iniciatyvomis, tai atitinka ir naujosios komisijos e, tikslus. Miestai vaidina labai svarbu vaidmenį ekologinėme persitvarkime. Turime skirti dėmesio jiems bei visoms žaliosioms iniciatyvoms. Manome, kad bus įmanoma paskatinti žaliai virsmą, nes miestai čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Turime kalbėti apie miestų indėlį į žalėją darbo tvarkę. Ir būtent todėl siūlome patvirtinti Europos žalesnių miestų darbo tvarkę. Rezoliucijoje tie siūlomi metai yra 2021, bet teikiame pakeitimą ir siūlome tą, tuos metus nukelti į 2022, kad būtų įmanoma įtraukti į planus žalesnių miestų E, metus. Svarbiausia pamastyti apie tai, ką daryti, kad atsirastų daugiau žaliųjų zonų, norime daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, inovacijoms, skatinti piliečius daugiau padaryti, kad jų e, rajonai taptų žalesni. Taip pat norime puoselėti žalėją kultūrą ir plėsti žaliasias zonas. Yra ir daugybė kitų šios rezoliucijos aspektų. Ir rezoliucijos bendraautorių vardu noriu pas, paraginti Envi komitetą 2022 paskelbti Europos žalesnių miestų metais, nes galėsime daugiau dėmesio tuomet skirti žalia, žaliajam miestų virsmui. E, esu sekretariato narė, bet žodis poniai Trilienva. Aš esu Veronik Trilienva. Bet, na, pavadinu tą mane kitaip. Norėčiau pabrėžti, kad didieji miestai, didieji metropoliai natūraliai yra regionų ryšių centras ir sveikatos problemos susijusios su tarša, atmosferos tarša ir mm, miesto gyvenimo būdų kelia daugybę klausimų. Todėl reikia pasiekti, kad žaliojo kurso politika e, perimtų ir ją skleistų didėjai miestai ir jų vadovybė. Na, toliau žodis poniai Paulus. Ačiū už man suteiktą galimybę ir dabar noriu pereiti vokiečių kalbą. Antatai įvykti panašiai pirmininkaujant kažkur. Biški. Aš norėčiau pasidalinti su jumis mintimis. Uh, uh, kurias sugeneravau, kai ši koncepcija buvo svarstoma. Uh, Esu iš miesto, kuris per karą 70 procentų buvo sugriautas ir e, po, po to buvo atstatytas ir pritaikytas automobiliams. Taigi tas miestas man yra pakankamai pilkas, todėl aš su pakankamai dideliu susižavėjimu keliaudama už, į užsienį e, stebėjau tos e, žaliuosius miestus. Taip pat Noriu pasakyti, kad Vokietijoje buvo pasiūlyta puikiai idėja sujungti tarpusavį atskiras savivaldybės, siekiant e, tokiu būdu e, išsaugoti uh, biologinę įvairovę. Taigi, jeigu vertintume dabar viešųjų erdvių plotus, tai puikiai suprastume, kodėl tos pastangos išsaugoti biologinę vairovę turėtų būti pradėtos įgyventi miestuose, būtent dėl to, kad miestai yra mažiausiai užteršti pesticidų ir puikiai tinka sujungti tarpusą įvairiems biotopams e, dėl savo geografinio artumo, pavyzdžiui, e, Rainlando Falso žemėje stengiamasi e, įvairias e, žaliausios vėjos juostas tarp autostradų panaudoti biologinės įvairovės atkūrimui, e, nešienaujant tų plotų kas dvi savaitės. Taip pat reikia kalbėti ir apie miestų ar rajonų atsparumo stiprinimą turint omenyje klimato kaitą, e, neprognozuojamas klimato sąlygas, tai manau, kad šie projektai galėtų taip pat ir tam pasitarnauti. Ačiū. Ačiū, panė pirmininkė. Norėjau tik pasakyti, kad miestų žalinimas e, yra grįžtamasis procesas, nes 19 metais e, vykstant e, masiniai migracijai. Metalurgijos pramonį vystantis buvo statomi miestai, kurie nebūtinai atitiko žmonių poreikius ir tokiu būdu atsirado didieji regionai, metro, metropoliai. E, kaimo vietovės ištuštėjo ir e, metropolius e, iš tiesų yra sudėtinga tinkamas gyvenimo sąlygas sudaryti. Taip pat infrastruktūros kūrimas, vandentekio, kanalizacijos sistemų administravimas tampa vis sudėtingesnis. Taigi manau, kad tie pasiūlymai tikrai yra minimalūs pasiūlymai, kuriuos reikia įgyvendinti, siekiant e, kaimo vietovėse sukurti tinkamas gyvenimo sąlygas ir e, taip pat įgyvenęs priemonės mes nustotume kurti tos didžios metropolius, kurios jau beveik tapo nebeįmanoma gyventi. Ačiū, ponas Aisek. Labai ačiū. Aš nesu iš miesto, kuris buvo sugriautas per antrąjį pasaulinį karą. Mūsų miestai buvo sugriauti per 40 mečius totalitarinio valdymo. Ir manau, kad šis pasiūlymas yra puikiai galimybė mums siekiantiems parodyti, kad tikrai galime įgyvendinti tos pokyčius ir kad galime išlikti spręsdami klimato kaitos problemas ir kitas netidėliotinas problemas. Kartu galime parodyti, kaip miestai kartu su Europos parlamentu galintis lyderių vaidmens kovant su nepaprastai klimato kaitos situacija, nes per pastarąsias savaitės tapo akivaizdu, kad būtent miestų savivaldybės e, smarkiai keičiasi, e, siekiant pakeisti transporto infrastruktūrą, daugiau dėmesio skiriant viešajam transportui, pastatai, bendrosios viešosios erdvės keičiasi, siekiant e, jas geriau pritaikyti žmonių ir gamtos poreikiams. Aš tikiuosi, kad šis procesas e, reikš e, ne tik e, permainų pradžią, tačiau paskatins taip pat ir kitus Europoje bei už jos ribų imtis atitinkamų pokyčių. Pane Rivazy, aš labai džiaugiuosi šią iniciatyvą, kadangi iš tiesų, kuomet šią vasarą ir anksčiau kentėjome nuo karščių bangų, tai labiausiai nuo to nukentėdavo miestai, ypač miestų augmenyje. Todėl miestuose būtina stiprinti biologinį vairovę, sodinti medžius ir tokiu būdu siekti mažinti temperatūrą. Antras iššūkis yra tarša. Matome, kad miestuose taršos lygis dėl kietųjų dalelių yra žymiai didesnis nei kitur Prancūzijoje. 2019 buvo priimtas statymas, e, kurio buvo draudžiama naudoti pesticidus miestuose. Ir e, dabar miestuose, ypač jų centruose, turime daug daugiau vabžių, ypač bičių. Ir e, bitininkystėje tas draudimas naudoti pesticidus buvo labai svarbus nes buvo priimtas sprendimas e, e, naudoti cheminių medžiagų, nepurkšti jų prie gyvenamųjų vietų. Žinau, kad Junktinė karalystė, kultūros ir skaitmenizacijos ministerija e, Aš E, norint 5G e, ryšį e, plėsti, reikia daugiau antenų montuoti. Ir tačiau tas antenų montavimas vyksta kertant medžius, nes lapai trūkdo 5 5G ryšiui. Taigi tai yra tokia neįsprendžiama dilema, norime plėsti 5G ryšį, tačiau kartu reikia ir mažiau medžių tam miestuose. Nu. Čia pirmininkė vakar pasidėjo 25 STOI šalių konferencija, kuri turi vykti Čilėje, bet ji vyksta e, Madride dėl problemų Čilėje. Norėčiau išreikšti savo paramą Čilės e, žmonių kovai. E, pilietinė visuomenė pasipiktino tuo, kad trūksta užmojo dėl kovos su klimato kaita tiksluose e, jungt jungtinėse tautose pasirašyta sutartis numato tik, siekia tik 15 procentų mažinti teršalų skaičių. Anot pasaulinių e, tyrimų atmosfera toliau labai teršiama. Europa turėtų e, trumpos trukmės laikotarpių siekti e, ambicingesnių tikslų, bet nepamirškime, kad pramonė atsakinga už 70 procentų e, teršalų. E, vien praėjusiais metais Endesa, viena iš Ispanijos įmonių, e, buvo labai didelė teršėja. Išvelgiu dveidmanystę čia. Taip pat reikia mažinti miestų transportą, miestų eismą. Ir kai žmogus, gyventojas miesto sėda į automobilį, dažnai darbo, darbos vieta yra toli nuo namų. Ir ne, tai asmenų ir krovinių judėjimas labai brangiai kainuoja šiuo požiūriu. Taip pat e, kai kurios tendencijos žudo mažas įmonės. Pavyzdžiui, pagamintas jogurtas nukeliauja 8000 km prieš jį suvalgant. Ir būtent todėl jaunimas eina į gatves ir kelia savo reikalavimus. Noriu dar kartą pabrėžti, kad reikia e, didinti žal, žaliųjų zo, zonų kiekį mūsų miestuose. Tuo pat metu e, egzistuoja dvi pasaulio vizijos. Muchas gracias. Um, I believe there are no... Labai ačiū. Nežinau, ar dar kolegų būtų norinčių kalbėti, bet kokiu atveju norėčiau paprašyti komisijos atstovas Klaudijos Fuska. pateikti savo diskusijos įvertinimą. Labai ačiū už suteiktą žodį ir už šį pasiūlymą, kurį vertiname palankiai. Iš tiesų mes manome, kad dabartimis politinėmis aplinkybėmis miestams tenka dar svarbesnis vaidmuo kovojant su klimato kaita, sprendžiant aplinkosaugos problemas platesnė prasme, ponė Šaldemozė. Tai, pavyzdžiui, pabrėžė ir miestai yra būtent tos vietos, kurios susiduria su įvairiamis gamtos nelaimėmis ir būtent e, dauguma merų tvirtina, kad reikia tinkamai pasiruošti šioms nelaimėms, jie tą ir daro. Ir šis pasiūlymas jau ir yra grindžiamas kai kurių miestų merų bei e, Europos institucijos komisijos iniciatyvų dėka. Mes e, E, esame parengę tinkamą darbotvarkę, teikime miestams e, Europos šalių sostinių apdovanojimą. Tai nėra tik tai gražiai skambantis e, apdovanojimas, mes tokiu būdu norime platesnė prasme reikšti paramą <clears throat> miestų merams ir tikimės, kad miestai atliks atitinkamą vaidmenį gyvendinami žaliojo kurso susitarimus, stiprindami biologinę įvairovę, žalindami savo teritorijas ir mes remsime tinkamas iniciatyvas, kaip žinote, komisijos narys Šinkevičius ketina parengti biologinės įvairovės strategiją per pirmasis šimtą naujas komisijos darbo dienų. Naujoji komisija mato didesnę miesto atsakomybę siekiant e, išsaugoti biologinį įvairovę, komisija skirstam daug daugiau dėmesio. Atskiros komisijos tarnybos taip pat glaudžiai tarpusavėje bendradarbiavo, siekdamas mažinti taršą, transporto taršą. CO2 tarša svarbu, tačiau mažinti reikia ir triukšmą. Ir neseniai buvo paskelbta ataskaita apie tai, kad triukšmas daro nemažai neigiamos įtakos mūsų sveikatai, miesto triukšmas. Europos Sąjunga yra ryštingai nusiteikusi miestus žalinti. Žinoma, tam reikės nemažai parengiamojo darbo įdėti tą kitame tai padaryti šiais metais. Diskusijų pradžioje <clears throat> buvo atkreiptas dėmesys, kad šią iniciatyvą pasiūlė nevyriausybinės organizacijos, tačiau aš noriu pabrėžti, kad komisija savo darbe bendrabiavo su visais suinteresuotais subjektais, ne tik su NVO piliečiais, tačiau taip pat ir verslo atstovais. Jeigu mes norime bendrų permainų, tai turime ir siekti jų kartu Čia turime stiprinti bendarbiavimą su uh, e, merų konventu ir per tą Europos žaliųjų sostinių apdovanojimą mes būtent šių tikslų ir siekiame. Noriu padėkoti už sutikę naujausią informaciją. Komisija dabar turės daugiau galimybių svarstyti šią iniciatyvą. Žinoma, mes esame pasirengę jums suteikti papildomas informacijos, jeigu jos prireiktų. Pirmininkas, noriu tik priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi e, gruodžio 100 dieną 11 val. Balsuosime komitete sausio 20-21 dienomis, o per plenarinį posėdį balsavimas numatytas e, vasario mėnesio plenarinės sesiją, dabar 13 darbo tvarkės klausimas, 30 darbo tvarkės klausimas, tai yra dalinis Europos parlamento tarybos sprendimas dėl ES civilinės saugos mechanizmo keitimo. Pristatyti šią temą paprašysime komisijos atstovų pirmiausia ir tą padarys komisijos tos Johannes Luchner, kuris e, atvyko ir yra pasirengęs kalbėti. Dabar jums suteiksime 10 minučių, jeigu tiek jums prireiktų ir tada suteiksime žodį pranešėjai. Ačiū už galimybę pristatyti šį pasiūlymą. Šio pasiūlymo esmė yra pakankamai techninio pobūdžio. Taigi techninio detalinio pristatinėsiu, siekdamas sutaupyti laiko, kodėl teikime šį pasiūlymą. Viena iš priežasčių yra daugiametės finansinės programos biudžetas ir būtinybė šį pasiūlymą suderinti su šių metų kovo įsigaliojusiais naujais teisės aktais atskiriams sektoriams daugiametės finansinės programos kontekste. Mm. galite matyti, kad bendras biudžetas yra 27 milijardai ir 1,4 e, e, milijardo yra e, skirta šio, šiai sryčiai, nes šiuo metu mes dirbame per du, du, du, skirtingus, du, du skirtingas kategorijas biudžeto Aš noriu pabrėžti vieną aspektą, kuris, mano manimo, labai svarbus. Civilinė sauga yra papildoma kompetencija. Mes beveik visiškai priklausome nuo valstybių narių iniciatyvų įgyvendinant biudžetą. Vienas nefinansinio pobūdžio pasiūlymas yra susijęs su dabarties padimo pirmojo priedo išbraukimu, nes reformuojant sistemą <clears throat> dėl kurios e, turėtų nemažai e, kritinės svarbos e, pajėgumų atsirasti, reikia tikėtis, kad ir parengiamasis biudžetas turi dramatiškai padėti, todėl mums neįmanoma yra išlaikyti šių procentinių dalių. Tikrovėje šios procentinės dalys buvo susijusios su įsipareigojimais, o ne su mokėjimais. Taigi apie tikrai gyvendinimą e, mes nieko negalime e, spręsti, o kalbant apie prevenciją, tai mums e, svarbu ir konkretus veiksmai, o ne tik jų planavimas. Taigi tvarkaraštis yra toks, kad tikimės, jog trišalės darybos prasidės 20 metų pradžioje ir kadangi E, neturime finansinių pasiūlymų, kurios tiesiogiai susijusios su bendromis sumomis, mums labai svarbu trišalės darybos baigti kuo greičiau. Galbūt paminėsiu tris svarbiausius aspektus. Mums prireiks Europos parlamento rimtos paramos siekiant patvirtinti biudžetą kurį pasitelkę mes galėtume finansuoti tą įrangą ir turtą, kurią turi įsigyti valstybės narės, pavyzdžiui, miškų gesinimo lėktuvai. Tai yra labai brangi įranga arba e, medicininės evakuacijos e, galimybė pastelkus lėktuvus, tarkime, ebolos virusų užsikrėtusių pacientų. Šios įrangos e, civilinės saugos tarnybos Europoje apskritai neturi ir ji taip pat pakankamai brangi. Taigi mums reikės paramos ją įsigyti. Dar vienas aspektas šis su e, biudžeto vykdymu, tai yra komisijos atsakomybė. E, o čia viskas priklausys taip pat ir nuo valstybių narių noro ir valios sukurti tinkamą infrastruktūrą, įsigyti įrangą. E, todėl mums reikia biudžeto lėšų panaudojimo lankstumo, tik jį užsitikrinę mes galėsime šimtų procentų įvykdyti biudžetą. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, pirmo priedo nuostatų išbraukimas nereiškia prevencijai numatytų asignavimo sumažinimo. Mes e, iš tiesų siekiame suma, su padidinti prevencijai e, skirtą biudžetinį finansavimą daugiau nei 400 procentų lygi, palyginti su dabartinė daugiametė finansinė programa. Aš dabar labai trumpai e, pakomentuosiu tą detalę informaciją, kuri buvo pristatyta, e, kaip tą padaryti. Viena iš galimybių daugiametės programas yra galimybė pakeisti daugiametinės programas, nes Šiuo metu valstybės narės nesugeba įsisavinti prevencijai skirto biudžeto. Kiekvienais metais dalis lėšų lieka nepanaudotos, todėl kad nėra galimybės planuoti pagal dabartinę sistemą ilgesniam laikui į priekį, todėl <clears throat> mes dabar norime tai pakeisti daugiametės programas, kad būtų galima planuoti e, penkerių metų laikotarpiu į ateitį ir tokiu būdu galėsim, galėtume sustiprinti savo e, pastangas ir iniciatyvas prevencijos rytie. Lankstumą būtų galima užtikrinti patvirtinus daugiametės veiklos programas ir pasitelkus kitus aspektus e, susijusius su netiesioginiu valdymu. Turėtume sitikrinti didesnį finansavimą, pakankamai sudėtinga naujos įrangos įsigymo sistema, nes būtent valstybės narės tą įrangą turės įsigyti, skelbti viešųjų pirkimų konkursus ir mes e, turėsime e, su šios procesus e, biudžeto kontekste administruoti, todėl tam prireiks papildomų mokymų, praktikos, mokslinių tyrimų, kompetencijų centrų steigimo valstybės narės pageidautų, kad e, už šios klausimus atsakingas sekretariatas dirbtų komisijos e, struktūrų kontekste. Tačiau mes manome, kad to nereikia, nes dabartinės struktūros e, sugebėtų šią funkciją atlikti, tačiau mums reikėtų perėti prie netiesioginio valdymo sistemos ar administravimo. Valstybės narės, kai kurios iš jų Darybų metu e, reikalavo, kad e, vykdant operaciją, kurių, operacijas, kurių metu yra naudojamas bendras europinės įrangos turtas, ES <clears throat> institucijos apmokės 75 metus e, veiklos išlaidų. Įdomu pažymėti, kad kai kurios valstybės narius, kurios šio, šito reikalavo po uragano Muz, Mozambike suvokė, kad galbūt tas jų reikalavimas nebuvo pats e, labiausiai pagristas ir komisija visuomet teigia, kad e, e, dalyvaujant operacijos už ES ribų reikėtų numatyti didesnį lankstumą, todėl <clears throat> pasiūlymas e, dėl 75 procentų operacinės veiklos išlaidų susilaukė komisijos pritarimo. Taip pat, kai pradėjome darybas, e, dar nebu, nesuvokime taip aiškiai e, kito aspekto susijusios su tuo, kad galėjo sistema ateityje bus naudojama įspėti piliečius apie artėjančias katastrofas. Jau e, e, ar apie vykstančias, ar apie e, būsimas katastrofas ir nelaimės. Taigi tam, kad informacija būtų apdarojama, reikia koordinuojančių, koordinavimo centrų valstybėse narėse buvo nutarta kad <clears throat> valstybių narių civilinės saugos institucijos turi mums pranešti, kas e, jose būtų atsakingas už šios sistemos koordinavimą. Idealiu atveju būtų gerai, kad e, kiekviena valstybė narė e, veiktų tą patį programinį įrangą. Čia labai svarbu pirmiausiai nominuoti tuos kontaktinius centrus. Ir baigdamas, nu, suprantu, kad ta informacija buvo pakankamai paviršutiniška, atsižvelgiant į laiko trūkumą. Baigdamas noriu pabrėžti, kad e, mes šiais metais grįžome prie 45 milijonų eurų biudžeto, nes valstybės narės pakank, nesugebėjo pakankamai greitai įsigyti įrangos, nes reikia finansų ministro sprendimų, reikia viešo pirkimo procedūrų, mes e, statėme naują galutinį terminą kitų metų pradžioje, kad valstybės narės parengtų ir pristatytų mums busimųjų metų planus tam, kad mes šimtų procentų galėtume įvykdyti biudžetą. Sutikras, kad mes sugebėsime to pasiekti ir raginčiau šiais metais, kurie buvo trumpesni šiek tiek, nes teisės aktas buvo kovo mėnesį patvirtintas, nebūtų uh, <clears throat> šių metų rezultatais vadovaujamasi kaip priežastimis siekiant sumažinti bendrą biudžetą. Iš tiesų, e, tas didelis biudžetas gali pasitarnauti labai naudingiams dalykams ir šią vasarą mes puikiai matėme tiek Europoje, tiek už jos ribų, kad mums šių šteklių reikia siekiant padidinti ES turimus pajėgumus. Ačiū uždėmesi. Mr. Luchman, um... Superficial... Jūs sakėte, pavirši, paviršutiškumas yra problema, iš tikrųjų labai nuodugniai yra aptarta e, ši tema ir civilinė apsauga yra viena iš tų klausimų, kurios gal nelabai dažnai aptarėme. Tačiau akivaizdu, kad tai yra nepaprastai svarbus ES atliekamas darbas, kuris svarbus šiam komitetui. Labai dėkoju Jums už tai, galbūt ir mm, glaustas buvo Jūsų pristatymas, nepaviršutiniškas, tikrai nesitikčiau su tuo, tikrai jis buvo labai um, išsamus ir um, dabar mūsų pranešėjai, gal panas Antrulakis galės ir, ir kiti galės suteikti savo poziciją ir, ir, ir pirminės reakcijas šiose diskusijose. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα... Ačiū pirmininkė, aš nekartosiu, kas jau buvo pasakyta e, komisijos dalyvavau dėrybose kaip šešėlinis pranešėjas. Darybos su taryba buvo sudėtingos, tačiau reikia turėti manyje, kad uh, kaip svarbu yra, kad ES turėtų reikiamas priemonės sureaguoti į vis dažniau pasitaikančias gaivalinės nelaimės ir visas grėsmės, kurios gali kilti, nepaisant skirtingų pozicijų, palyginti su tarybos nuomonė, mes sugebėjome visgi susitarti dėl tam tikro ES išteklių rezervo dirbant kartu su valstybėmis narėmis ir tikrai mm, nemenkas yra ES bendrafinansavimo procentas. 80-90 nu, procentų, kai kuriais atvejais netgi įmanomas 100 procentinis finansavimas, kuomet yra tikrai mm, kritinė skubiai spręstina situacija. Ir jeigu yra sprendžiama, kad kažkokiai valstybėje nariai būtina pagalba, uh, visuomet yra pasirenk, pasirengimas padėti tai valstybei nariai. Tas yra labai svarbu. Labai svarbu kal, kalbėti apie mm, visai kitokio pasirengimo laipsnį ES, kad iš tikrųjų nei viena valstybė neatsidurtų tokia situacija, kuomet ji būtų palikta viena kovoti su iškilusią nelaimę. Ir uh, Labai svarbu, aišku, atnaujinti turimas priemonės, peržiūrėti jas, ką mes turime taip pat ir nacionalinių lygmenių, galvoti ir apie savanoriškus indėlius. Gaila, kad komisijai nebuvo suteikti visi į prevencijos ryties ir kontrolės ryties įgaliojimai, ką mes norėjome, kad būtų padaryta, kai nekalba apie gaivalinių nelaimių likvidavimo išlaidas ir, ir panašius atvejus. Visgi svarbu pasakyti, kad jeigu mechanizmas būtų aktyvuojamas vienos ar kitos valstybės narės, tai galėtų komisija tuomet analizuoti, kokie prevenciniai mechanizmai yra taikomi. Aš manau, kad būtų galima taip pat ir teikti rekomendacijas dėl konkrečios valstybės narės taikomų priemonių. Nuo kovo mes jau matėme konkrečių rezultatų, šešios valstybės mm, dalyvauja Rescue tai yra kaupiančios nauja, nu, šios naujus išteklius ir matome, kad pajėgumai tikrai stiprėja. Mano šalis, Graikija, kreipėsi pagalbos dėl mm, gaisrų rūpjūčio mėnesį pusėsalyje Ir reikia kalbėti ne vien tik tai apie įrangą, kuri buvo skirta kovai su gaisru, gaisro malšinimui, bet taip pat galima paminėti ir tokią įrangą, kuri skirta medicinos pagalbai suteikti ir taip toliau. Komisija mums sakė, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad ši solidarumo priemonė turėtų visus reikalingus išteklius, kad galėtų, būti teikia, kad galėtų veikti tinkamai. 1,4 milijardo eurų būtų pasiūlymas 21-27 metų metų laikotarpį. Mums atrodo, tokia suma būtų visiškai pagrista, mes remtumėm tokį pasiūlymą, aišku, žiūrėsime, kaip toliau seksis dėrybose. Tai yra investicijos į ateitį mm, užsitikrinant, kad ES būtų pasirengusi klimato kaitai ir visiems padariniams sėtiniams su meteorologiniais ir kitais reiškiniais sukeltais klimato kaitos. Ir ne tik Reikia taip pat, aišku, paminėti ir kai kurius problemiškus klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta ankstesnės reformos metu. Ir um, įvertindamas komisijos reakciją, tarybos reakciją, aš turėčiau pasakyti, kad dėl išteklių, kurie būtų toje savanoriškoje bazėje, tai labai svarbu būtų užsitikrinti, kad e, būtų pakankami ištekliai reaguoti tiek ES teritorijoje, tiek ir šios ribų pagal poreikį. Ir, aišku, reikia nepamiršti galilėjo, palidovinės sistemos e, priemonių, kad būtų galima panaudoti piliečiams, kurie atsiduria pavojuje dėl įvairių nelaimių. Ir uh, Labai svarbu e, daryti spaudimą, kad visos valstybės narės naudotųsi šią sistemą. E, aš pateikčiau ir vieną neigiamą pavyzdį. Mano šalis, e, Greikija, po keliarių metų darbo dėl šios sistemos visgi mm, neturi veikiančios perspėjimo sistemos ir tai yra tikrai rimta problema, kadangi negalėtumėm perspėti e, savo piliečių rimtos nelaimės atveju. Mes galvojame, kad reikėtų galbūt parengti tekstą, kuris leistų užtikrinti, kad naujasis civilinės saugos mechanizmas būtų efektyvus ir turėtų visas reikalingas priemonės, kad galėtų veikti tam, kad mūsų piliečiai būtų saugus, nesvarbu, kurioje ES valstybėje jie bebūtų. Ευχαριστώ. Um, I... Ačiū. Taip suprantu, kad Nuna Melo nėra salėje. Gal kas e, dar iš APP nori pasisakyti? Visų pirma, būtų toks e, frakcijų raundas. Stefanuto iš e, Renew frakcijos. Hi, um, I will act uh, on behalf of the Renew group as. Aš kalbėčiau kaip Renių frakcijos šešėlinis pranešėjas. Aš norėčiau pasveikinti, aišku, su šio dokumentu, tik noriu pasitikslinti dėl terminų, kada mes turime priimti sprendimą. Ir antras dalykas, pritariu dėl rescue ir civilinės apsaugos mechanizmo turi įvykti labai rimtos diskusijos daugiametės finansinės programos kontekste. Nes man susidaro įspūdis, kad tai, ką turime dabar, tai yra tik tai trupiniai O krizių vis daugėja ir daugės ir e, mes e, vargais negalais kažkur tai galime, kaip tai sugebame poras reiktasparnių pakelti čia, kažkokį e, būrį pasiūsti ten ir taip, ir, ir, ir tik tiek. Tačiau kiekvieną vasarą matome kritinę situaciją ištikus gaivaliniai nelaimiai ten ar kitur ir mes neturime realios pagalbos ir aš manau, kad mums reikalingas labai tvirtas biudžetas, kuris galėtų užtikrinti reikalingą pagalbą mūsų piliečiams. Will Ačiū. Pateiksiu naujausią informaciją dėl viso tvarkaraščio. Tai buvo pirmas jūsų klausimas, o po to suteiksiu žodį pranešė, kad mm, būtų galima ir, ir baigiamasias mintis išsakyti. Taigi informacija tokia gruodžio 10, 11 valanda, terminas pateikti pakeitimus. Atsiprašau, sako pirmininkas, ne, ne, visai ne žiūriu į ankstesnį darbo tarkis punktą, jūs jau viską matote, taip? Gruodžio 10 iš tikrųjų yra tam tikras terminas, tai yra pranešimo projektui terminas, svarstymas bus 2021, o terminas pakeitimams būtų sausio 21, jau 20 metais. Margarita Auken, jos nėra salėje. Silvija Sadoni tada. Grazie. Dunque, il eh, sistema di protezione civile europea viene presentato. Ačiū. Civilinės saugos mechanizmas Europos pristatomas kaip solidarumo, valstybinarių solidarumo išraiška. Norėčiau, tačiau norėčiau sukritikuoti šį siūlymą dėl ES fondų panaudojimo. Bandau susigaudyti, kas vyksta. Duodu pinigų AS, kad įsigytų sraigtasparnių ir surenktų mokymus. Ir dėl to ES prisidės prie mano pirkinių finansavimo su visa pagarba. Nemanau, kad tai apsimoka mano šaliai, nes veikiausiai sumokėsime daug daugiau, daug didesnę kainą, nei tuo atveju tiesiogiai pirktume e, reikalingą įrangą. Man atrodo, kad civil, atsakomybė už civilinę saugą turėtų likti valstybių narių rankose. Galbūt paaiškintumėte, kas konkrečiai čia turime omeny. Jei Italijoje iškyla problemų, ar turiu prašyti jūsų leidimo pasinaudoti tomis priemonėmis. Ir jeigu kelioms šalims iškyla ta pati problema, ko, ko, kokia prioritetinė tvarka nustatoma ir kaip čia ES dalyvauja. Man atrodo, kad Italija turės palaukti, kol e, klimato krizės klausimai bus išspręsti Vokietijoje ir Prancūzijoje, nes mes tikrai būsime eilės gale. Ekonominiu požiūriu ir nacionalinio suveren, suverenumo aspektu man tai atrodo visiškai e, nevykęs pasiūlymas. Aleksandro Vondros nematau. Toliau ponė Konečina iš GUE. Jos taip pat nėra. Ačiū. Jeigu neturite komentarų, ar yra kitų narių norinčių ką nors pasakyti? Prašau. Ačiū pirmininkė. Mm. Norėčiau informuoti, kad aš dalyvauju civilinės apsaugos e, sistemoje savo regione ir tikrai žinau, apie ką kalbu. E, civilinė saug, sauga Italijoje sistema buvo sukurta 76 metais po Friuli regione įvykusio žemės drebėjimo susikūrė judėjimas, visuomeninis judėjimas piliečių organizacijų pagrindų ir paskui buvo atsirado nacionalinė apsaugos, civilinės saugos sistema ir kaip kolegė Sardoni minėjo dabar šios sistemos e, optimalumas pripažįstamas tarptautiniu mestu. Mes nelaukėme pagalbos iš šalies, jeigu Italijoje vyksta žemės drebėjimas ar, kaž, ar kažkokios kitos problemos, mes imamės veiksmų. E, turime galimybę veikti autonomiškai ir iš karto reaguoti susidariusią sudėtingą situaciją. Noriu pratesti ponios Ardoni mintį. Iš dalies galime su, pritarti pasiūlymui, kad gali egzistuoti virš nacionalinio koordinavimo sistema, tačiau problema yra ta, kad iki šiol mes veikėme, turėjome galimybę veikti laisvai ir turėtume tos laisvės atsisakyti. Po e, ištikusios gamtinės katastrofos reikia būtinybės reaguoti iš karto laisvai. Tai ir tai mums kelia susirūpinimą, mums kelia susirūpinimą, kad tas pasiūlymas pasikesins į mūsų nacionalinę autonomiją šioje srityje. Dar vienas dalykas. Kalbame apie sritį, e, kurios kaštus retai, kaštus retai svarstame. Tačiau nacionalinė civilinė saugos sistema uh, 80 procentų remiasi savanoriais, kurie nieko, neima pinigų štai ir nu, naudoja savo, skiria savo laisvą laiką tam darbui. Kaip jūs įsivaizduojate, kad ar, civilinės, ar Europinė civilinės saugos sistema galėtų egzistuoti tuo pačiu pagrindu? Ir kaip, pavyzdžiui, elgtis tokių potvinio atveju? Pone Andžilakis, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Ponas Andžilakis. Ačiū pirmininkė. Kovo. Dėl, dėl kalendorius, man svarbu, kada prasidės dėrybos. RESC-EU sistema nepakeis nacionalinių civilinės apsaugos priemonių, nei e, valstybėse narėse jau sukurtų mechanizmų. Todėl kodėl kuriama ta RESC-EU sistema? 2017-aisiais Portugalija paprašė, kreipėsi valstybės narės pagalbos. Ir niekas E, tos pagalbos nesuteikė. Šimtai žmonių žuvo gaisruose. Tuometinis komisijos pirmininkas Junkeris sakė, kad negalime apsiriboti vienu žuojautos išreiškimu iš artimiesiams, kad reikia daugiau pagalbos. Tai žmogiškiai poreikiai kalba eina apie tai. Ir būtent todėl sukurtos tos bendros priemonės, bendri ištekliai, jiems skirta 1,4 milijardai eurų, kad prireikus bet kuri valstybė narė sulauktų reikalingos pagalbos. Būtent toks yra neskau tikslas ir e, būtent dėl to bus daramasi darybose, kuriuose dalyvaus Europos parlamentas. kokias problemas sprendžiame, kokiu problemu iškilo e, nagrinėjant šį dokumentą. Pateiksiu vieną pavyzdį. Kaštai. E, kreipiuosi į europarlamentarus. Turėkite omeny, dėrybų metu buvo akcentuota, kad valstybės narės turės finansuoti gelbėjimo įrangos naudojimą tuo atveju, jeigu jos paprašys, prašys galimybės e, daugiau nei tris kartus išėlės naudotis tokia įranga. Mes manome, kad tai yra spraga, ją reikia užpildyti ir RSKU turi tapti tikrus, tikra solidarimo priemonė skirta Europos žmonėms. Be to, kuo daugiau tokių visiems prieinamų priemonių turėsime, tuo geriau ir tuo geresnė, geresnės galimybės užsitikrinsime ateityje. Pirmininkas, e, suteiksiu galimybę komisijai kalbėti, bet norėčiau suteikti žodį ponui Luknai atsakyti. Ačiū, pirmininkė. Noriu dar vieną dalyką pasakyti, kurį pamiršau pradinėme pasisakymę. Noriu E, pakviesti jūs visus e, apsilankyti Hudelelva esančiame e, skubių situacijų, ekstremalių situacijų reagavimo centre. Ir taip pat noriu pasakyti, kad atsakomybė šioje kompetencija šioje srityje yra papildoma paramos teikimo funkcija ir čia sukūriamos kompetencijos jokių būdų nepakeičia e, nacionalinių kompetencijų. Noriu atsakyti kalbėtojams iš Italijos. Italijos, Ispanijos, Prancūzijos nacionalinės sistemos yra puikios. Tačiau kartais susidaro tokia situacija ir tai netaip dažnai, kuomet šalis prašo kaiminių pagalbos, nes nebegali pačios e, išspręsti susidariusios katastrofos. E, miškų gaisrų atveju viena iš šalių, kuri niekada neprašė pagalbos, yra Kroatija. Kroatija turi tokį reikalingą e, įrengimų kiekį, kad ji geba e, reaguoti į visas situacijas, viską padengti savo e, turimomis priemonėmis. Kitų šalių atveju joms reiktų įsigyti apie 65, e, pavyzdžiui, lėktuvus to, ta, tokiems tikslams. Todėl ir, ir pagal šią pasiūlymą dėl šios sistemos ta, ta įranga naujai įgyjama būtų ne ES nusavybė, bet valstybių narių nusavybė. Jeigu Švedijai reikia e, pagalbos e, gesinant miško gaisrą, tai Italijos lėktuvai tam skirti jai padėtų, nes e, gaisrai, miškų gaisrai dažnesni yra pietinėse valstybėse. Taigi rezervas ne, nenumatytas. Šioje situacijo, situacijoje. Ir mes manome, kad protingiau įsigyti nuo 10 iki 16 lėktuvų ES mastu. Ir noriu pabrėžti, kad tai, tie, tai įgyjami nauji lėktuvai būtų papildomi gebėjimai šalia jau egzistuojančių pajėgumų valstybėse narėse. Dar vienas dalykas. E, kaip tuo atveju, jeigu nė viena valstybė narė neturi geb, gebėjimų, pavyzdžiui, e, nė vienoje šalyje nėra lauko ligoninės. E, Italija norėtų tokių galimybių ir gebėjimų, nes didelių katastrofų atveju prireikia lauko ligoninės. Taip pat niekas Europoje nėra įsigijęs lėktuvo pritaikyto evakuoti E, užkrečiamą legą sergančius pacientus. Kodėl? Nes tikimybė, kad, pas, kad, kad atsiras užsikrėtusio ebolos virusų yra tik, mažai tikėtina. Tačiau jeigu taip nutiktų, e, jeigu nebus įrangos reaguoti į tokią situaciją, tikėtina, kad iškils labai didelė e, pasklidimo, viruso pasklidimo grėsmė. Todėl mes visada vertiname situaciją iš taško, ką Europa gali nuveikti šioje situacijoje, kad Europai būtų pigiau ir kad e, ka, iš Europos taško, kad valstybėms narėms ta sistema būtų pigesnė, kad joms nereiktų e, individualiai e, didelių išlaidų. Taigi kalba eina apie dalymasi ištekliais ir įrangą ir apie galimybę sutaupyti lėšų bei užtikrinti didesnį es piliečių saugumą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Trumpai apibendrinsiu. Pranešimo projektas turėtų būti parengtas iki gruodžio 10-osios. E, jo turinį svarstyti galėsime e, sausio 20-21. Ir pakeitimus reikia įteikti iki sausio 28-11 val. ryto. O balsavimas komitete numatytas kovo 5-ąją plenarinėme posėdėje, e, pranešimas bus svarstomas kovo 30. Norėjote kažką pasitikslinti? Noriu kai ką pasitikslinti. E, noriu sureaguoti į komisijos atstovo pasisakymą dėl do, do, dokumento nuostatų, kreipiuosi į pranešėją neturime pakankamai dokumentų reikalingų. 2018 eigoje Italija e, du lėktuvus skyrė Portugalijai, bet e, komisijos dokumentuose pažymėta, kad Italijoje rūpiučio mėnesį buvo problemų dėl miškų gaisrų, bet tik dėl to, kad visose viduržėmio šalise e, tokia situacija buvo. Tai svarbus dalykas. Ne, de, reikėtų deramai vertinti valstybių e, įsipareigojimą ir darbą šioje srityje. Yeah, second, I mean, the, the, we, debate, this... Diskusijos jau vyko ir kolegos turėjo galimybę pasisakyti. Pranešėjas prašo galimybės kai ką pasakyti. Jeigu tai padės kai ką išsiaiškinti, puiku, bet aš noriu informuoti, kad turėsime galimybę visą tai dar svarstyti ir taip pat svarstyti pakeitimus. Aš kalbėjau apie 2017 katastrofas, kuomet šimtas žmonių žuvo. Aš nekalbėjau apie 2018. Iš tikrųjų, dabar daug aiškiau viskas. Prieš perėdami prie kito klausimo, norėčiau pasisveikinti su lankytojų grupė esančiame mūsų komitete. Tai yra vietos valdžios atstovai ir norintys tapti vietos valdžios atstovais iš Rumunijos. Malonu jūs su jumis čia pasisveikinti. Aš tikiuosi, kad jūs įsitikinsite, kad dirbame e, Europos mastu kolegialiai ir ryšiai tarp ES institucijų ir vietos valdžios institucijų yra tikrai labai svarbus ir tikrai labai malonu jūs čia pasveikinti. Paplojame. Ir dabar periname prie 31 darbo tvarkės klausimo, keitimosi nuomonėmis su komisija dėl sąjungos teisės aktų, dėl kraujo audinių ir lastelių vertinimo. Man atrodo, kad komisijos atstovai padarys prezentaciją ir noriu suteikti žodį sveikatos direktorato direktoriaus pavaduotojui ponui Maiklui, kad padarytų prezentaciją, o tie, kurie išeitinė, prašyčiau tai daryti tyliai. Thank you for giving me the floor. Um, the presentation is loaded. Yes. Okay. So um, before going into the evaluation proper and into um, the um, EU law. Pereidamas prie ES teisės aktų vertinimo norėčiau trumpai pristatyti, kokiems gydimo metodams ir kokioms lygoms galioja, e, apie kokias lygas čia kalbama. E, kraujas, kraujo sudėtis. Tai aktualu dėl 25 milijonų kraujo perpilimų e, vykdomų kasmet, taip pat 8, 8 milijonų litrų e, plazmos panaudojimui. Plazma yra svarbi žaliavinė medžiaga daugeliu vaistų. Audinių ir lastelių teisės aktai apima keletą klausimų. Visų pirma, kamieninės lastelės, kurias galima išgauti iš kaulų čiulpų ir kraujo. Ir kasmet e, 35 tūkstančiam piliečių reikia to, reikia šių audinių persodinimo, ypač dėl vėžinių susirgymų. Taip pat tai aktualu dirbtinio apvaisinimo atvejais. E, kalba eina apie 800 tūkstančių e, pacientų per metus. Taip pat e, persodinimas ragenos, kaulų, odos, širdies voštuvų persodinimo atvejai. Todėl svarbu, kad to, tokiose operacijose būtų naudojama e, kokybiška žaliavinė medžiaga. Noriu priminti, kad po, e, didžiu, po, po svarbių lygų epidemijų 80-metyje e, buvo suteikti nauji galiojimai. Daugelis prisimenate e, žif užkrėsto kraujo perpilimą. E, taip pat Kreutzfeldo Jakobo lygos e, plitimą, taip pat perplant kraują. Paaiškėjo, kad kai kurie teisės aktai yra neįgyvendinami, ne tik teisės aktai, bet e, griež taip pat buvo nuspręsta į ES veikimo sutartį 168 straipsnį įrašyti griežtus reikalavimus keliamus e, tokioms operacijoms ir ž, žaliavai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad etikos klausimus susijusius su šiais gydimo metodais e, sprendžia valstybės narės. Tai susijęs su e, saugumo ir kokybės standartais. E, žmogaus audiniai e, iš vieno žmogaus persodinami arba perkeliami kitam žmogui. Kalba eina apie tų audinių paėmimą, tvarkymą, saugojimą ir persodinimą. Ir atitinkamose direktyvose buvo patvirtinti visi susiję reikalavimai. Kai kas iš esančių tikriausiai esate e, buvę kraujo donorais ir žinote, mm, kokia yra galiojanti procedūra. Dabar perinu prie esminio vertinimo. Svarbiausias klausimas, į kurį bandėme atsakyti. Tai ar tos 15 metų galiojančios direktyvos dar yra tinkamos? Tai yra, ar jos padeda užtikrinti tų svarbių gydimo metodų saugą ir kokybę? Taip pat, domėjomės, ne tik, ar tos direktyvos dar yra aktualios, bet ar jos tinka ateičiai, atsižvelgiant į technologijų pažangą. Kad atsakytume į šį klausimą, du metus aktyviai rinkome duomenis, surengėme viešasias konsultacijas, sulaukėme beveik 200 atsakymų iš svarbiausių e, atstovų. Taip pat įvyko geros diskusijos su e, pacientų, profesionalų, donorų asociacijų atstovais, ekspertais, kalbėjome su ES agentūromis, ES vaistų agentūra bei lygų prevencijos ir kontrolės centru bei e, kolegomis komisijoje bei kitose organizacijose. Peržiūrėjome visas e, parengtas komisijos ataskaitas, skundus, tyrimus Taip pat e, pasitelkėme papildomą medžiagą, e, ekspertų parengtas išvadas. Taip pat surengėme du svarbius stambius renginius. Vienas iš jų e, vyko šių metų spalio 28-ąją neseniai ir Envi komitetas jame buvo atstovaujamas. Visų pirma, išvados. ES teisės sistema yra tinkama, nekilo jokių epidemijų e, ar lygų dėl. E, kai, kai galioja šie teisės aktai, taip pat mūsų neužklupo Zikos viruso epidemija. Konstatavome, kad veiksmai, kurių e, imtasi, buvo tinkami ir nebuvo jokių neigiamų reakcijų atvejų. Viešosiuose konsultacijose sulaukėme atsakymų, kad ES teisės aktai užtikrino didesnę saugumą ir kokybę ir kad to nebūtų, tokios situacijos nebūtų galima užtikrinti pasitelkiant tiek tik nacionalinius teisės aktus. Bet perinu prie klausimų, kurie e, m, kelia susirūpinimą ir kai, kurie paaiškėjo atliekant tyrimą ir kur reikia veiksmų. E, kelios temos ypač kelia susirūpinimą. E, Kai kurios techninės nuostatos yra e, jau pasenusios, nes padėtis čia labai sparčiai keičiasi, nes technologijos sparčiai žengia į priekį, atsiranda naujų rizikos veiksnių, taip pat visuomenė keičiasi. Kita vertus, e, teisės aktai yra pernelyg išsamus ir juos sunku laiku pakeisti. E, teisės aktai neapima naujų e, atsirandančių technologijų. Dar vienas dalykas. Priežiūros nuostatos nėra tinkamos, kad būtų galima jų pagrindų reglamentuoti audinių ir lastelių e, sritį. Biotehnologijų sritis labai sparčiai žengia priekin. Nacionalės institucijos turi e, sukurti naujus gebėjimus ir įgyti naujų įgūdžių. Taip pat domėjomės E, atliekamų inspekcijų nepriklausomumu ir dažnumu. Jos atliekamos kas du metus e, ir kai kuriais atvejais pasigėdome iškumo. Trečias atvejais. Kai kurie piliečiai nėra tinkamai apsaugoti. E, vis daugiau, reikia vis daugiau donorų, nes paklausa auga, taip pat yra komercinis interesas, tačiau galioja ribojančios nuostatos, reikia papildomų nuostatų donorų klausimų. Taip pat stinga nuostatų dėl vaikų, kurie gimsta dirbtinio apvaisinimo atveju, jų, jų statuso reglamentavimo. Ketvirtas klausimas - inovacijos nėra reikalingai skatinamos. Novatoriški gydimo metodai reikalauja e, patikros ir reikia e, įrodyti, kad jie iš tikrųjų veiksmingi. E, Be to, daugybė inovacijų iš dalies yra nereglamentuojami ES teisės aktų. Jie yra teisės sistemos parybyje. Reikia daugiau aiškumo. Ir penkta svarbiausia išvada yra tai, kad, kad e, stinga nuostatų e, dėl pakankamumo, apsirūpinimo, užtikrinimo, nes didžia dalimi e, naudojame iš JAF įvežamą plazmą ir kai kuriuos audinius. Taip pat reikia daugiau e, priemonių, kad būtų reikalingas parengties padėtis. Daugiau informacijos, žinoma, galite rasti e, šio, šioje svetainėje šiuo adresu, bet tai buvo svarbiausi mūsų atlikto vertinimo, audinių ir lastelių veikrauja vertinimo aspektai. Be to, komisija aptarė ir kitus klausimus, kurie iškilo e, konsultacijose, bei mes atsižvelgėme iš šių metų pradžioje patvirtintą teisės aktą dėl plazmos. Taigi tai informacija, kurią, manau, bus remtasi kitame etape, kuomet komisija renks pasiūlymus ir atsižvelgs į visus e, šiuos argumentus. Uh, Ačiū už e, e, šią išsame dabartinės padėties apžvalgą ir tuos sunkumus, su kuriais susidurėme siekiant užsitikrinti kuo didesnį visuomenės paramą ir pasitikėjimą. Prieš suteikdamas galimybę užsiregistravusiems kolegoms pasisakyti, noriu dar e, frakcijų vardu pirmiausia reikšti, leisti pareikšti savo nuomonę. E, pono Langino, e, pono Delangė, dabar pasisakysiu. E, komisijos e, tik informacija parodo, kokia yra sudėtinga situacija mes e, esame, nes teisės aktas pirmiausia buvo skirtas užtikrinti naudojamų medžiagų saugai, tačiau dabar atrodo, kad problema yra labiau etinio pobūdžio nes e, nacionalinės sistemos smarkiai skiriasi sistemos mm, donorystės. Taigi aš norėčiau išgirsti komisijos nuomonę, ar e, tos, e, tie, tos problemos yra vis tik tai labiau etinio pobūdžio ar daugiau susijęs su saugos aspektais. Su Noriu sužinoti, kiek e, tų audinių ir lastelių keliauja per valstybių narių sienas, nes, kaip suprantu, tokia ir yra šio teisės akto paskirtis, e, e, nes siekiant užtikrinti mainus tarp valstybių narių, tai kokia procentinė dalis panaudojama kitose šalise. Taip pat, jeigu teisingai pamenu, teisės akte parašyta, kad e, kiaušinėlių e, atveju e, dovanojimas turėtų būti savanoriškas ir panašiai. Tačiau, pavyzdžiui, Ispanijoje moteris norėdamas uh, kam nors padovanoti savo kiaušialastės turi sumokėti 1500 eurų. Gauna 1500 eurų, čia kitose šalise tai yra nemokama veikla. Kaip šie aspektai turėtų būti vertinami? González Cox. Lo cierto es que Ačiū, pirminkė. Iš komisijos atstovo pasisakymo aišku, kad, mm, kad besikeičiant situacijai Europoje sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad svarbiausi klausimai ne tik saugumas, taip pat žinojimas, kad e, mūsų žeminė nepasklis naujos lygos ir epidemijos. Bet nes yra įvairiausių naujų lygų, svarbiausia, kad būtų tinkamai kontroliuojami ir prižiūrimi tie audiniai, ir, ir, kur, kurie yra naudojami mm, persodinimui. Pavyzdžiui, kaip uh, e, nereglamentuosimas klausimas yra motinos pieno naudojimas, kuris yra paverčiamas e, milteliais ir paskui toks produktas naudojamas e, neišnešiotiems kūdikiams kaip, kaip motinos pieno pakaitalas. Noriu paklausti, ar tokia galimybė yra svarstymo. Dar kartą paaiškinsiu. E, nepelno organizacijos to užsijima, jos, jos e, e, tokį žindyvių pieną surenka, jį e, paverčia pieno milteliais ir tai yra produktas aktualus ligoninių rink, rinkoje, nes e, iš tų miltelių gaminamas pienas skirtas nešišiuotiems kūdikiams. Noriu paklausti, ar tokia, tokios galimybės atsiradimas svarstomas ir, ir ar apie ar toks atvejs bus aptartas naujoje direktyvoje? Toliau dėl e, kiaušialašių e, dovanojimo ar pardavimo Ispanijoje. Taip, iš tikrųjų taip yra. E, bet taip pat mokama ir už kraujo perpilimą, už kitų organų donorystę. Ar, ar komisija arba parlamentas galėtų imtis kokių nors iniciatyvų ir reglamentuoti šį klausimą? Ačiū. Muchas gracias. Um... Ačiū. Renių frakcijos vadovė, pana Trilinuar. Ačiū, pana pirmininkė. Kadangi nedaug mūsų liko, tai aš savo leisiu e, atskirius klausimus panagrinėti, keletą klausimų panagrinėti. Noriu padėkoti generalinio direktoriaus pavaduotojui už e, mums e, pristatyta gausiai informacija, kalbant apie kraujo plazmą. Tai e, e, autoimuninėmis lygomis ar e, uždegiminėmis lygomis se, sergantiems pacientams reikia imunoglobulino per, per, perpilti E, ir reikia žinoti, kad į ES labai daug importuojama šių medžiagų iš Junktinių valstybių didžiai dalimi. Tokia priklausomybė e, gali sukelti tam <clears throat> tikras grėsmės, siekiant e, sitikrinti reikiamą rezervą. Kalbant apie atlygį donorams, aš esu iš Prancūzijos. Uh, Prancūzijoje donorystė yra dėl e, etinių priežasčių neatlyginama. Taip pat siekiant užtikrinti e, medžiagų kokybę, tai yra daroma neatlyginimai. Žinau, kad kitose šalise taikomi kitokie modeliai. Čia labai svarbu ES ieškoti ir rasti būdų, kaip sukaupti kraujo plazmos rezervą taptume nepriklausomi nuo jungtinių valstybių. Taip pat ar reikia pažymėti, kad pasiūlos testinumui kartais kelia grėsmę klimato kaita, taip pat tokios epidemijos kaip Zika ir Čiakungunė. Štai ir mano e, šalyje, mano mieste e, kraujo perpilimui buvo kilusi grėsmė dėl e, dengės viruso ir e, dėl vakarų Nilo viruso. Ir reikėjo nutraukti mm, kraujo perpilimus e, kuriam laikui ir kraujo surinkimą. Šiandien ryte, pavyzdžiui, viena šeima kreipėsi į mane su E, klausimų dėl e, kamieninių lastelių donorystės e, pacientams, kurie serga tam tikrų. kurie e, serga leukemija. E, taigi, kokiu būdu e, būtų galima užtikrinti tokio pobūdžio e, kamienų ląstelių donorystę, jos tolygumą visoje Europos Sąjungoje. Nematau daugiau norinčiųjų iš koordinatorių pasakyti. Pono Vondros nėra. Kitų koordinatorių taip pat Ponas. E, ačiū pirmininkė, noriu Jums taip pat padėkoti už e, šiltą prieimimą e, vietos savildos atstovai iš Rumunijos, taigi dabar persijungsiu į rumūnų kalbą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, prieš kelias savaitės ponė Stalija Kirakydis. Uh, dalyvavo klausimuose, jis bus, jį bus atsakinga už sveikatos apsaugą Europos Sąjungą. Tuo metu kalbėjome apie sveikatos apsaugos sistemų problemas dėl Europos Sąjungos ribotų įgaliojimų. Tačiau mūsų piliečiai to nesupranta ir jų lūkesčiai yra pakankamai dideli. Rumunijoje, mano šalyje, sveikatos apsaugos problemos priskiriamos prie penkių sudėtingiausių problemų, su kuriomis susiduria šalies piliečiai ir piliečiai nesupranta tų e, skirtingų įgaliojimų <clears throat> sričių tarp es institucijų ir valstybių narių. Aš noriu pritarti kolegė Veronik Trier-Lenoir dėl e, būtinybės ES e, patvirti mechanizmą civilinės saugos, kurį būtų galima pasitelkti ekstremaliomis situacijomis. Štai mano šalis prieš dviejus metus prašė pagalbos dėl uh, didžiulio imoglobulino sargų trūkumo. E, po kelių mėnesių turėsime paminėti labai liūdną datą. Prieš trejus metus e, diskotekoje vyko gaisras, kuris kainavo daugeliu žmonių jų gyvybės, jeigu būtume turėję daugiau kraujo, plazmos ir e, audinių atsargų, būtume galėję padėti didesniam skaičiu žmonių nukentėjusių nuo šio įvykio, nuo šios nelaimės. Ir labai svarbu tą apsaugos nuo katastrofų mechanizmą pritaikyti taip pat ir prie e, sveikatos apsaugos poreikių. Nematau daugiau norinčių kalbėti šio klausimu. Taigi, dabar steiksiu galimybę ponas Šešel atsakyti į kolegų klausimus ir komentarus. Ačiū, ačiū už klausimus. Iš tiesų, daugelis klausimų susiję tiek su saugos, tiek su kokybės e, aspektais, tiek ir su e, etikos aspektais. Uh, Kaip minėjau, ES teisės akto prieptis yra susijusi sauga ir kokybė. Tai reiškia, kad mums reikia kalbėti apie e, priemonių derinimą ES ir nacionalinių lygmenių. Komisija, žinoma, galvos apie to derinimo galimybės svarstys tokias galimybės. Buvo užduos klausimas dėl tarp valstybinių aspektų, tai buvo viena iš svarbiausių šio teisės akto rengimo priežasčių, nes tokiu atveju pasitaiko nemažai ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių galėjo bendrosios taisyklės siekiant užtikrinti visą ES tos pačius saugos ir kokybės standartus. O tai susiję ir su kitu klausimu, kuris vertimo metu buvo iškeltas. Tai yra klausimas, ar valstybės narės turi pakankamai pajėgumų užtikrinti tų bendrųjų taisyklių laikymas, nes pajėgumai iš tiesų kartais yra tikrai e, skirtingi. Čia reikia dėti pastangas siekiant juos suvienodinti, čia mes ranka rankon dirbame su Europos taryba ir Europos taryba šioje srityje tikrai daug yra nuveikusi, kaip ir kitose srityse, pavyzdžiui, etikos srityje. Europos taryba užsako ir savo tyrimus, savo iniciatyvą, reaguodama į, e, pavyzdžiui, aspektus, kuriuos savo klausime minėjo, statistinius aspektus, kuriuos savo klausime minėjo vienas iš komiteto narių. Bet kokiu atveju e, audinių ir lastelių e, judėjimas tarp valstybių narių ir mastai tik didėja. Dėl e, neatlyginamo ar atlyginamo dovanojimo. Taip pat yra labai svarbus tinkami principai yra patvirtinti, daugiame, daugumoje valstybių narių laikomasi, tačiau tikrovė vis tik tai skiriasi, nes nacionalinės valstybės laikomasi skirtingų požiūrių, tai buvo minėta, tai yra taip pat suprantama, nes padėtis skirtingose valstybėse yra skirtinga ir taip pat kai kuriuose valstybės narėse galioja skirtingi specifiniai reikalavimai e, kraujo plazmos, audinių ir lastelių teisės akte, todėl ir e, numatomas pakankamai griežtos e, nuostatos, nepriklausomai nuo to, kokiais modeliais naudojamas skirtingose valstybės narėse, nes pagal visus modelius siekiama kuo labiau e, apsaugoti donorus ir mes norime užtikrinti savarankišką apsirūpinimą uh, kraujo plazma, audiniais ir lastelėmis. Ir šis poreikis visose valstybės narėse yra bendras, nepriklausomai nuo pasirinktų specifinių požiūrių dėl žindyvių pieno. Šis aspektas dabartinėme teisės akte e, nėra apriepiamas dabartinių teisės aktų ir reikės e, dėti pastangas, kad atitinkamai atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų būtų parengti savo laiku, kaip ir kitus aspektus būtų atsižvelgiama dėl kraujo plazmos. Plazmos svarbi jau pati savaime. Tai yra esminė medicininė žaliava naudojama e, įvairiose terapijose Europa yra priklausoma nuo e, kraujo plazmos e, įvežimo iš jungtinių valstybių 50 procentų. Esame e, toli gražu, mm, pakankamai toli nutolę nuo galimybės patys patenkinti esamą poreikį. Kaip galime pakeisti situaciją? Pirmiausiai, stiprindami donorų apsaugą ir e, skatindami kraujo, kraujo plazmos, ypač e, donorystę, nes e, manau, kad ne visi piliečiai žino, kad net ir kraujo plazmą galima. Galima kraujo plazmos donorystė, nes šiuo metu galvojame, kad ir kraujo donorystė yra įmanoma, taip pat reikia skatinti mokslinę pažangą šioje srityje ir taupiau naudoti, veiksmingiau naudoti kraujo plazmą. E, <clears throat> siekiant, kad didesnė dalis e, pacientų galėtų pasinaudoti atskirais kraujo plazmos komponentais, sudarant galimybės juos išskirti. Taip pat e, reikia tinkamai reaguoti ir į naujas patogeninės grėsmės susijusias su klimato kaita, kitomis priežastimis, taip pat su kraujo pakeitimas. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių mes siekime savarankiškai apsirūpinti kraujo plazmą, nes jungtinės valstijos dėl savo geografinės pozicijos e, padėties, tiksliau, patiria dar didesnės grėsmės e, iš tokių virusų kaip, tarkime, Zika. Ir tai yra dar viena iš priežasčių siekiant uh, užsitikrinti savarankišką apsirūpinimą, kraujos plazmo kokybės kontrolė, priežiūra sugriežtėjo pastaruoju metu, siekiant uh, užkirsti kelią galimoms grėsmėms, taip pat uh, ir uh, mokslinės technologijos vystosi, siekiant užtikrinti plazmos saugumą, pašalinant iš jos virusus ir patogenus. Ir Galtinis klausimas buvo susijęs su skirtumais renkant duomenys, jie egzistuoja, yra pakankamai rimti. Skirtumai e, daugiausiai susijęs su skirtingais valstybių narių pajėgumais, e, nes e, ne visose šalise valstybės sugeba tinkamai rinkti duomenys apie donorystę, surinkama kraujo ir kraujo plazmą. Taigi čia taip pat turime ieškoti būdų ir priemonių, kaip valstybėms narėms pagelbėti tuos duomenys tinkamiau rinkti. Ačiū. Labai uh, ačiū. Aš tik uh, papiknadžiausiu savo kaip pirmininko pareigomis ir uh, užduosiu dar vieną klausimą, kurį pamiršau užduoti diskusijų pabaigoje. Vienas iš klausimų susijęs su mūsų pranešimais savo iniciatyva tais klausimais, jeigu komisija, žinoma, ketina teikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų, tai e, gali turėti atitinkamos įtakos ir mūsų busniems veiksmams, ar galėtumėte mums pasakyti, ar komisija artimiausių metų ketina peržiūrėti galiojančius teisės aktus, ar kokiu nors kitų artimiausių žingsnių imtis šioje srityje. Žinoma, turėtume, kad komisija tik pradėjo savo darbą. Ačiū, kaip žinote, komisija prieš tris dienas pradėjo dirbti, tai tikrai negaliu šneko pasakyti apie tvarkarašius, tačiau, žinoma, jau uh, Rengiame svarbiausius sprendimų pasiūlymus, e, turime daug informacijos tiems sprendimus e, pasiūlymus daugiau parengti ir jie yra susijęs su kitais prioritetiniais klausimais mūsų darbo atvarkė, kaip pavyzdžiui e, svarbiausių vaistų pasiūlos užtikrinimu. Komisijos narys Kerokydis yra atsakingas už šią sritį. Plazma, kiti audiniai ir lastelės yra tos žaliavinės medžiagos naudojamos įvairiose terapijose, pažangiose terapijose, gaminant įvairius vaistus. Taigi pirmasis žingsnis bus siekti užtikrinti tiekimo saugumą, tiek kalbant apie kiekybę, tiek apie medžiagų kokybę ir saugą, kadangi <clears throat> šios medžiagos yra, kaip jau minėjau, naudojamos įvairiose terapijose ir vaistų gamyboje. Taigi komisija iš tiesų šio klausimo imti, imsis labai rimtai ir mes jau turime e, pakankamai sukaupę informacijos. Ir galėtume pasiūlyti politinius sprendimus. Nekantriai laukime, sako pirmininkas. Ačiū, kad atvykote. Noriu tik e, kolegoms priminti, kad e, Daugiau norinčių kalbėti šio klausimų nėra. Taigi dar paklausiu, ar būtų kitų klausimų, kuriuos e, turėtume šiandien dar galėtume aptarti. Jeigu ne, tuomet kitas komiteto posėdis vyks gruodžio 16 dieną ir mes e, manome, kad bus surinktas neįlinis posėdis Strasbūrą. Taip pat, o po to posėdis numatytas sausio 9 dieną, bet dar neaišku, ar jis vyks, galbūt jis bus atšauktas. Taigi tada tai yra laikina. Ši darbo diena užtruko pakankamai ilgai, nes pradėjome posėdžiauti pusę dešimtos e, e, ryte. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, ačiū mūsų svečiams, tikiuosi, kad jūs susidarėte tam tikrą įspūdį apie mūsų darbą, ačiū sekretariatui ir vertėjams už šį jų darbą. Na, o šiandien posėdį baigsime šiek tiek anksčiau nei numatyta, tai taip pat yra visai nebloga žinia.